žodžio niekam. Balandžio 14 posėdžio protokolai yra jums pateikti. Ar turėtumėte kokių nors pasiūlymų, priekaištavimų dėl protokolo, kuris atspindi kovo 14-osios plenarnę sesiją? Taigi protokolai yra tvirtinami. Po to suteiksim žodį, kaip tarsime tam tikrus organizacinius dalykus.